Posėdžio protokolas bus pateiktas kito plenarnio posėdžio pradžioje. Jeigu nėra jokių prieš, prieštaraujančių, tai aš pateiksiu atitinkamas rezoliucijas tiems, kams jos yra skirtos. Dabar posėdį baigiame. Visiems linkiu saugios kelionės.